Colleghe e colleghi, buongiorno. Iniziamo le votazioni. Labadiena, kolegos. Dabar galim jau pereiti prie balsavimo. Norėčiau priminti, priminti jums, kad balsuosim ilgai. Pirmiausia, balsuosim dėl 17 metų bendrojo biudžeto. 17 metų biudžeto projekto pirmiausia žodžio paprašė abu pranešėjai ir pirmiausia žodį suteiksiu pirmajam ponui Gairiui. Ačiū ponė pirmininkė, rangus kolegos.